Good, good morning. Labas rytas, ponios ir ponai, mėly kolegos. Pradėkime posėdį, vėluojame šešias minutės. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai jūs e, pasveikinti susirinkusi šį posėdį, jis nebus ilgas. 9 valanda ankstus rytas, gal dėl to salėje toks negausus dalyvių būrys, bet štai visi vertėjai jau darbo vietose. Džiugu. Taip pat matau, kad patys svarbiausi kolegos irgi atvyko. Tai yra abu bendra pranešėjai, pirmininko pavaduotoja, o taip pat ir ko koordinatoriai. E, taigi sveiki atvykę į posėdį. Šiandien pas mus antrą kartą lanko, lankosi komisaras Moskovičia atsakingas už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus. Pastaraisiais metais tiek plenarinėje sesijoje, tiek taks vienas ir du komitete, tiek ir čia mes diskutavome. E, ir kovo 15 dieną Apie tai buvo taip pat kalbėta ir per plenarinę sesiją, dabar prabėgo septynios savaitės. Na ir tuo tarpu įvyko nemažai posėdžių, kur buvo svarstomi atskiri klausimai. Mūsų šios dienos darbo tvarkėje yra nemažai klausimų. Visų pirma, tai yra prieiga prie dokumentų. Tiesą sakant, mums visiems yra svarbi ta prieiga prie dokumentų tam, kad mes galėtumėm patys susidaryti vaizdą. Komisija mums taip pat pateikė dokumentų ir vis pareigingiau tuos dokumentus teikia. Bet tie dokumentai, kuriuos galime gauti tik su tarybos pritarimu, mus pasiekia vis rečiau. Čia padėtis vis blogėja. 2016 metais Liepos 20 dieną įvyko Elksenos kodekso darbo grupės posėdis, bet to posėdžio santrauka pasirodė visiškai neseniai, tik tada, kai pasibaigė e, taksė 1 ir taksė 2. Ta a, e, apžvalga apima 33 puslapius. E, pirmas puslapis tai darbo atvarkė, o visi kiti puslapiai yra. A, tarsi užslaptinti, nes nurodyta, kad tai nesusijęs su svarstomais klausimais arba tai yra tik tais e, e, Elksinos kodeksų darbo grupės kompetencija ir ta informacija negali būti viešinama. Tiesą sakant, aš savo leidau nufotografuoti tą užslaptintą puslapį, kuris, e, vis, kur viskas užjuodinta. Iš tikrųjų, čia viskas tik juoda, nieko neįmanoma įskaityti. Ir iš tikrųjų, Mes negalime taikstyti su tokiais tarybos veiksmais. Aš tikrai su to nesitaikstysiu. Tai nėra tinkamas dokumentų pateikimas. Kaip man tokį dokumentą skaityti? Ir kitose dokumentuose daug puslapių yra užjuodinta. Čia tai labai ekstremalus pavyzdys. Dar aš norėčiau grįžti prie tų klausimų, kuriuos jums išsiuntėme. Uh, gavome, išsiuntėme ir atsakymus. Prieš pateikdamas tolimesnės pastabas, aš norėčiau komisarę suteikti žodį jums. Jūs pasisakykite, o paskui pradėsime diskusijas. Dar kartą sveikinu atvykus pas mus ir dabar žodis jums, prašom. Ačiū pirmininkė, panė Van Langenai, ačiū gerbėjim parlamentarai už tai, kad pakvietėte. Kaip visuomet su didžiuliu džiaugsmu priemiau jūsų kvietimą. Kaip visuomet, tai tikrai tinkamas momentas mums mm, peržiūrėti, įvertinti tą pažangą, kurios e, pasiekėme kartu, kovodami su mokesčių slėpimu e, po mano klausimų gruodžio mėnesį. Taip, e, mokesčių sukčiavimas ir slėpimas, sutikras. tikras yra toks dalykas, kur mūsų abi institucijos tikrai yra sąjungininkės šioje kovoje. Todėl natūralu, kad ir politinė darbo tvarkė yra mūsų kartu sudaroma ir, ir kad mm, natūralu, e, mes esame natūralų sąjungininkai siekiant ir skaidrumo ir mes visuomet stengiamės padaryti visą tai, ką galime kad patenkintumėm parlamento ir jūsų pirmininkaujamo komiteto e, pagėdavimus. Komisijai tai yra prioritetas absoliutus, kad būtų kovojama su mokestiniu sukčiavimu ir slėpimu. E, manau, kad tikrai galime pasidžiaugti konkrečiais įrodymais jau per dviejų su pusę metų metų, kiek Junkerio komisija dirba šioje srityje, už kurią aš dabar esu atsakingas. Iš tikrųjų, užmojai yra labai platus ir dideli. Ir būtent bedarbiaudami kartu su mm, jūsų komitetu ir ankstesniu taksė komitetu mes galėjome parodyti tikrai pavyzdingą darbą šią srityje. Aš puikiai suprantu, kaip ir jūs mm, Mūsų piliečiai siunčia mums aiškę žinę, tai yra um, tai aišku reikalavimą, kad būtų kovojama su mokesčių slėpimu. Tai yra mm, dabar galbūt nėra toks jau tas karštas klausimas Panamos dokumentų, tarsi viskas nutola į, į praeitį, tačiau tai nereiškia, kad mes turime mažiau dirbti šioje srityje. Turime tęsti tą darbą, labai aktyviai dirbti ir kartu su parlamentu. Mes tą ir darome, kadangi absoliučiai dauguma ES piliečių reikalauja iš mūsų kovoti su mokesčių slėpimu. Tai yra 74 procentai piliečių, kurie to reikalauja, kad e, būtų labai ryštingai kovojama su mokesčių slėpimu. Todėl kalbėčiau apie keturis dalykus. Visų pirma, mes artėjame prie tokio momento, kur realiai vietoje pradėsime jau e, skinti mūsų iniciatyvų vaisius. Ir e, pagal apibrėžimą, aišku, jau natūralu, kad yra tam tikras uh, tai laiko tarpas, kuris nueina nuo teisėjų kūrinių um, iniciatyvų pateikimo iki um, teisėjų kūrinių iniciatyva yra patvirtinama balsuojant ir paskui įgyvenama. 2017 metai bus tokie metai, kuomet jau galėsime kalbėti apie konkrečius veiksmus mokesčių slėpimo srityje, um, kovos su mokesčių slėpimo srityje. E, pavyzdžiui, dėl uh, bankų sąskaitų uh, jau bus automatinis keitimasis duomenimis tarp 17 valstybių narių. Penkios jurisdikcijos jau pradėjo keistis. Mm, pradeda keistis automatiškai duomenimis. Dar jau 17 metais, rugsėjo mėnesį ir kaip aš jau anais metais sakiau, iš tikrųjų norime, kad uh, būtų išspręsta problema ir dėl bankinių paslapčių. Iš tikrųjų, tas dalykas jau dinksta. Tai yra esminis mūšis, kuriame mes pasiekėme pergalės ir tuo galime pasidžiaugti. Uh, Dabar dėl to, kad mm, turėsime ataskaitas už kiekvieną atskirą valstybę, tai leis užtikrinti, absol... tai leis užtikrinti didesnį skaidrumą. Aišku, absoliutaus skaidrumo, norint pasiekti, reikės dar daugiau, mm, e, reiks daugiau dirbti, tačiau tos ataskaitos už kiekvieną valstybę narę tikrai bus labai svarbu žingsnis šią, sritimi, šią kryptimį ir mes jau galime tuo pasidžiaugti 2017 metais. Tokiu būdu bus galima prieiti prie lemiamos fiskalinės informacijos, kuri leis kovoti su mokesčių plovimu ir teisės saugos institucijos galės lengviau atlikti savo tyrimus ir auditus. Tai yra trys tokie konkretūs pavyzdžiai, kurie, aišku, mums pristato politinį teisėjų kūrinį kraštovaizdį, kur būtent aš akcentuočiau, kaip, mm, kaip, kaip judama link konkretaus įgyvendinimo. Uh, Aišku, bus priimamos ir dar naujos iniciatyvos lygiai grečiai, nes nereikia an, užmigti ant laurų, kaip sakome mes um, prancūziškai, reikia toliau, aišku, dirbti šioje srityje ir išlikti budriems. Uh, išplėsti savo matymo lauką ir komisija, aišku, um, nori užsitikrinti, kad direktyvos būtų tinkamai gyvendinamos. Tačiau administracinė praktika, kuri seks po to, e, atsižvelgiant į, į, gyvendin... į tai, kad bus įgyvendinami teisės aktai europiniai, tai aišku, mes turėsime žiūrėti, kad viskas gerai būtų daroma valstybėse narėse, bus atliekami auditai. Ir e, todėl noriu pasakyti, kad labai svarbu, siekiant mūsų bendrų veiksmų efektyvumo, kad valstybės narės tinkamai perkeltų teisės aktus ir tinkamai juos įgyvendintų. Todėl vėlgi e, jūsų parlamento ir jūsų komiteto vaidmuo yra itin svarbus, kad jūs darytume toliau politinį spaudimą. Uh, Aš manau, kad e, tikrai reikia to spaudimo pakankamai stipraus valstybėms narėms tam, kad praktikoje galėtumėm savo teisėkurnių e, iniciatyvų konkrečius vaisius ir nuskinti. Toliau, šiems metams, kas yra numatyta, aš, aš e, paminėsiu dvi iniciatyvas, kur būtinai mums reikalingas pala, Europos parlamento palaikymas, aš neslėpsiu. Aš kalbėjau apie tai, kad tų, tų, tų skandalų aktualumas tarsi kaip ir blėsta, jau jie nebėra tokie skubiai spręstini, tačiau reikia paminėti tokius dalykus, kurie yra dabar tikrai labai aktualūs. Tai yra CCCTB, tai yra e, bendra konsoliduota įmonių pelno mokesčio bazė, kas e, Čia labai svarbu kalbėti apie skaidrumo dimenciją kovojant su mokesčių slėpimu. Uh, Jeigu apjungsime CCCTB su direktyva dėl mokesčių slėpimo, tai tikrai užkirs kelią įmonėms perkelti savo pelną į mokestinius rojus. Taigi mums reikia mm, štai šių priemonių, kad galėtumėm kovoti su to reiškiniu ES, bet ir už jos ribų. Anais metais, nežiūrint visų mūsų susitikimų, taip pat ir Vašingtonė. Ir, ir Aš su Steven Miničin susitikau um, ir poniu Garikon susitikau. Tai yra uh, finansų ministras ir Trumpo atstovas. Mes, ap, mes aptarėme daug svarbių klausimų dėl to, ką numato naujoji Amerikos administracija daryti šioje srityje ir ES tikrai labai um, aktyviai e, ir, ir aiškiai pasisakė, kad reikia užtikrinti gerą fiskalinę politiką. Didysis dešimtukas taip pat dirba šiais klausimais. Aišku, aš meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad e, JAF tikrai mobilizuoja savo jėgas, kovoja su protekcionizmu, kaip kad turėtų, tikrai taip nėra. Ir dėl klimato kaitos aš galiu pasakyti taip pat, gal Bet dėl tokių klausimų, kaip, pavyzdžiui, kovojama su mokesčių slėpimu, tai didžiam e, dvidešimtuke tikrai nėra tokio pesimistiško um, pasivaus požiūrio. Iš tikrųjų, jeigu būtų to pasivumo, tai neužtektų vien tik tai mūsų entuzijazmo, kad užtikrintumėm dinamiką. Tai aš tikrai um, manau, kad vis tik tai reikalingas Europos parlamento palaikymas tam, kad komisija kaip galima greičiau galėtų e, susitarti būtent šiuo klausimu dėl dėl CCCTB. Aš noriu atvirai pasakyti, be jūsų susitarti bus labai sudėtinga, nes vis tik tai yra kai kurių mm, tokio pasyvumo ir, ir, ir mums reikia tos dinamikos. Antras dalykas, aišku, mano prioritetų sąraše tai yra kova su mokesčių rojas. Ir čia tikrai reikia daug daugiau um, ryšto, užmojų, kad būtų galima uh, pasiekti to, kas yra užsibriešta. Aš noriu pasakyti, kad iki 17 metų pabaigos bus sudarytas e, mokestinių rojų sąrašas ar nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašas fiskalinės rytyje. Ir tai bus atgrasimo priemonės. Ir aš norėčiau, kad tam um, būtų išlaikytas labai griežtas spaudimas valstybėms narėms, kad jos išlaikytųsi reikalavimų ir terminų. Nes šios priemonės tikrai yra labai svarbios, vertinant mūsų įsipareigojimus duotus tarptautinių lygmenių kovoti su mokesčių slėpimu ir mokestiniais rojais. Mes turime išlikti ant tų uh, užsibriešto to kelio ir turime aišku stiprų signalą ir iš Europos parlamento pasiek, pasiūsti valstybėms narėms tam, kad tas sąrašas būtų parengtas laiku, kad jį būtų galima efektyviai pritaikyti, kad tai nebūtų vien tik tai kažkoks tai popierėlis, kaip Karlos Marksas pasakė, mm, e, kritikuojo, paskui šipsaisi. Aš nežinau, ar <laughs> galime būtų, būtų galima pavadinti mus marksistais, bet, na, sakykime, dėl mokestinių rojų, dėl visų teisininkų, bankų ir taip toliau, kas bando pritaikyti mechanizmus leidžiančius išvengti mokesčių. Tai būtent labai svarbu, kad būtų keičiamasi informacija tarp mokestinių institucijų, tarp valstybių narių, kad būtų galima identifikuoti, pavyzdžiui, reguliavimo sistemos silpnasias vietas, kurios leidžia kai kurioms įmonėms labai susimažinti mokesčius. Tai vėlgi būtų labai stipri atgrasamoji priemonė, nes tie, kas pasinaudo tokiais mechanizmais leidžiančiais susimažinti mokesčius, turė, būtų atgrasyti nuo tokių veiksmų veiksmų ir aš manau, kad iš tikrųjų tas susitarimas yra prioritetinis ir mes labai mm, lauksime parlamento palaikymo. Noriu pasakyti, kad tikrai komisija labai ryštingai dirba šio klausimu, išlaiko dėmesį. Trečias dalykas, į ką norėjau atkreipti komiteto dėmesį, tikrai mm, tokia svarbi dar kovos su e, darbo šios rytyje dalis yra kova su PVM sukčiavimu ir slėpimu. Nes iš tikrųjų labai dažnai tos, e, to, tie pinigai maitina teroristinius tinklus. Ir e, žinote, yra tie vadinam, tas vadinamasis karuselinis sukčiavimo metodas, kuris labai dažnai yra naudojamas nusikalstamų organizacijų. Pavyzdžiui, nuo 5 iki 10 milijardų eurų nuostolių valstybės narės patyrė dėl sukčiavimo CO2 kvotomis. Ir mm, Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad PVM tai yra pagrindinis pajamų šaltinis valstybėms narėms. Ir, m, mm, e, pavyzdžiui, administracijų nesurinktas PVM kiekis yra apie 160 milijardų eurų kasmet. Tai yra tiek pinigų prarandama dėl to, kad yra PVM sukčiavimas vykdomas per sieną. Jeigu tą dar, um, jeigu prie, įvertintumėm taip pat ir kiek yra pinigų išsiunčiama iš ES, nukreipiama į kitas sąskaitas. Taip įsivaizduokime, kiek mūsų biudžetai praranda pinigų. Ir čia tikrai didelių vilčių mes neturime, kad sugebėsime įveikti didžiuosius sukčiautojus valstybėse narėse, nes mm, aš manau, kad mes turime sujungti savo dėmesį ir dirbti iš vien tam, kad e, fiskalinė sistema būtų teisingesnė. Negalima taiksyti su PVM e, sukčiavimu per sieną sieną. Tai nėra fatališkas dalykas. Svarbiausia yra, mes jau kuris laikas dirbame nuo 13 metų, mes, nuo 93 metų mes jau e, siūlėme e, perinamai tam tikrą tokį mechanizmą, kuris leistų sukurti, kovoti su PVM sukčiavimu, kad 28 valstybės narės kaip ir kartu galėtų kovoti su karuseliniu sukčiavimu, pavyzdžiui. Ir mes norime tikrai jūsų palaikymo, kad, kad galėtumėm sukurti tą sistemą Rūdienį mes pateiksime pasiūlymus, kad būtų galima PVM režimą sustiprinti, uh, sukurti taip, kad būtų galima kovoti su didžiausiais PVM sukčiavimo atvejais. Tai bus tikrai labai galinga priemonė, kuri leis kovoti su organizuotu nusikalstamumu, tai aišku, ir uh, terorizmu ir taip toliau, nes mes aiškiai matome iš dokumentų, kur uh, eina tie pinigai ir, ir Niderlandų štai matėme informaciją. Iš tikrųjų, tai augantis finansavimas finansavimo šaltinis. Na ir pabaigai. Dar vienas dalykas, aš norėčiau e, priminti, kiek daug pastangų e, dedame, stengdamėsi padėti šiam komitetui, pateikdami dokumentus, užtikrindami skaidrumą. Mes e, tikrai labai rimtai vertiname jūsų prašymus prieiti prie dokumentų. Ir aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes turime didelius vidinius išteklius, kurie komisijoje dirba. Eina kalba apie 650 e, dokumentų, kurie yra uždaro pobūdžio. Mes tenksimės, aišku, ir ateityje pačia geriausia bendradarbiavimo dvasia vadovaudomėsi dirbti kartu su jumis ir pasistengti pateikti jums tokius dokumentus, kaip, pažiūrėjau, Elgesio kodeksai ir taip toliau. Jūs parodėte tokius pavyzdžius, kurie galbūt kažkiek yra nuvilintis. Aš suprantu, kad jūsų komitetas nepatenkintas dar yra, bet aš turiu pasakyti, kad mūsų tikslas iš tikrųjų yra šiam komitetui pateikti visus jam jo darbe aktualius dokumentus. Mes tikrai labai rimtai vertiname jūsų prašymus dėl dokumentų pateikimo. Pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie įmonių elgesio kodekso dokumentus, tai yra labai platis rytis. Uh, Mm, bet mes galvojame, kad Turime pateikti tuos dokumentus, kurie yra svarbus jūsų darbui pagal jūsų kompetencijos ribas, bet mes turime atrinkti tuos dokumentus, kurie nėra aktualūs ir juos jų neteikti. E, kiekviename e, etape taip pat ir taryba užtikrina prieigą prie savo dokumentų. Tai, bet jūs suprantate, kad mes turime, yra tam tikros ribos to, ką mes galime padaryti. E, tiesiog mes galvojame, kad iš tikrųjų, aišku, galvojant apie mūsų institucijų bendarbiavimo kovoje su mokestis slėp, mokesčių slėpimu mes tengiamės padaryti viskas, kas, viską, kas yra įmanoma. Ir šį rytą uh, Mūsų koordinatorė sutinka su jumis, kad pristatytų savo darbo rezultatus. Tai gal tokia būtų mūsų bendro darbo pradžia. Aišku, mūsų darbo tvarkė yra didelė, tai aš atsiprašau, kad gal mano įžango žodis buvo pakankamai ilgas, o jeigu būtų kokiu klausimu, aš su dideliu džiaugsmu juos atsakyčiau. Labai ačiū, gerbiamas komisarė. Mes e, tikimės, o tiksliau esame įstikinę, kad kartu e, su jumis išspręsime šios sudėtingus mokesčių klausimus. Šiuo atveju didžiausia problema yra ne komisija ar bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir Europos komisijos, bet tokia labai santuri, švelniai tariant, arba blokuojanti kai kurių valstybių narių poziciją. Iš dokumentų akivaizdu, kad yra valstybių narių, kuriams kyla problemų dėl tam tikrų mokestinių klausimų, jų yra apie 11. Viena iš tų šalių yra e, Luksemburgas. Kai kuriuose šalise kyla problemų dėl regionų. Taigi varsybės narės nesielgia skaidriai. Europos parlamentu e, rinkėjų išrinktų organų nepasitikima tai jau um, praktiškai tapo savaime suprantamų dalykų. Negalima pateisinti, kad um, valstybės narės uh, taip neskaidrė elgesi mokesčių klausimų. Jūs kalbėjote ir apie mokesčių oazės, uh, kalbėjote ilgiau negu kad buvo skirta, bet viskas tvarkoj. Uh, Dabar e, e, suteiksiu žodį e, mūsų pranešėjams. Mūsų posėdis trunka iki pusės vienuolikos. Prašom. Ačiū pirinkė, ačiū komisarė, labai malonu jūs čia matyti. Pirmiausia, tai, ką jūs minėjote, kova su skaidrumu, tai šis komitetas tikrai yra pasiryžęs kartu su komisija tai daryti. Ir kovoti su labiausiai nenorinčiomis bendradarbiauti šalimis, ar tai būtų ataskaitos pagal šalis, įmonių mokesčiai ir taip toliau. Visur čia mums reikia skaidrumo, visuomenė turi viską žinoti. Mano klausimas yra susijęs su atskaitomybė. Pano komitetas nesnei lankėsi JAV, jūs pats minėjote savo vizitą JAV. Ten sužinojome, kad JAV neplanuoja keistis abipusių pagrindų e, informaciją dėl e, atskaitomybės standartų. Jie turi savo komitetą, bet jie to nepasirengė daryti su mumis. Ką galime padaryti? Nes vienas iš kriterijų, kaip jūs minėjote, įtraukiant į juodą ir į sąrašą mokesčių rojus, būtent bendrų, bendros atskaitomybės standartai, kurie turi būti įgyvendinti. Ar galėtų ES steigti savo tokį komitetą kaip e, federalinis FATCA? dėl jūsų prioritetinio sąrašo. Čia, aišku, juodasis sąrašas yra svarbiausias. Taip, tas procesas yra labai uždaras, tai apgailestautina. Ir e, labai gaila, kad nulinis arba beveik nulinis mokesčio dydis nėra kriterijus. Gal galite paaiškinti, kaip čia yra. Ir toliau jūs dar minėjote na, Elgeso kodekso grupę verslo mokesčiams. Jie egzistuoja nuo 1998 metų. Ar komisija negalvoja, kad reikėtų įvertinti tos darbo grupės ir jos įgaliojimo veikimą, kiek veiksminga jie yra kovojant su tarpvalstybiniu mokesčių vengimu ar kitais klausimais, pavyzdžiui, įmonių mokesčiais? Mes, manau, turime pažvelgti į tos darbo grupės rezultatus ir galvoti, kaip ateityje spręsti tuo tarp valstybinio mokesčių vengimo klausimus. Prašom, komisarė. Aš norėčiau paprašyti kalbėti nelgiau kaip penkias minutės. Okay, um, first, um, um... Pirmiausia, man malonus malonu pasakyti, kad ir pasiekta pažanga e, rengiant ES sąrašą tiek tempo, tiek rezultatų prasme. Mūsų laiškai buvo išsiunti visoms jurisdikcijoms, kurios stebimos nuo sausio mėnesio ir tas stebėjimo procesas pradėtas ekspertų grupė iš valstybių narių ir komisijos e, suburtas E, jau nuo kovo mėnesio ir mes vertiname tas jurisdikcijas pagal tam tikrus kriterijus. Antras žingsnis ekspertų grupės susieks su tomis jurisdikcijomis, kad būtų užbaigta ir patikrinta turima informacija. Techninis darbas bus baigtas iki rugsėjo mėnesio, o po tam tikrų procedūrinių žingsnių taryboje tikimasi, kad ES sąrašas bus patvirtintas Ekofino taryboje iki gruodžio pabaigoje Diskusijos prasidėjo Elgėsio darbo grupėje dėl kontrpriemonių taikomų toms šalims, kurios būtų sąraše. Kol kas aš manau, kad darbas vyksta gerai ir aš esu maloniai nustebęs dėl valstybių narių aktyvumo vykdant šį projektą. Ir jis turėtų taip ir tęstis. Dėl JAF administracijos nepaslaptis, kad JAF E, tai yra, ES nori abipusiškumo keičiantis informaciją apie finansinės sąskaitas, atsižvelgiant į naują pasaulinį skaidrumo standartą. Mes šį klausimą kėlėme su mūsų partneriais JAV. E, kiekvieną progą tai darome. JAV turi atsakomybę imtis vadovaujančio vaidmens, kovojant su mokesčių vengimu pasauliniu lygmeniu, kaip ir mes, kaip ir ES. JAV turi E, išanalizuoti savo mokesčių sistemą ir ją pakoreguoti. Yra daug erdvės mums kartu JAV su ES dirbti konstruktyviai ir diskutuoti svarbiausiais mokesčių klausimais, kurie rūpia mums abiems. Pirmiausia, turime suvokti, pamatyti, kaip nuojo administracija čia dirbs. Dėl Elgesio kodekso darbo grupės, dėl verslo mokesčių. Tai yra svarbi E, priemonė užtikrinant sąžiningą įmonių apmokestinimą ES. E, darbo grupė buvo svarbi atmetant kai kurias žalingas mokesčių praktikas. E, mums galbūt reikia reformuoti šią darbo grupę, jos valdyseną. Jos darbas tapo labiau matomas. Ir kaip šis komitetas, šis parlamentas, komitetas, komisija nekarta yra sakiusi, kad ji pritartų prasmingai darbo grupės reformai, kad e, ji veiktų geriau, efektyviau ir užtikrintų sąžininkas skaidrės mokesčių taisyklės Europos Sąjungoje. Mes pritarėme jūsų raginimui tai padaryti ir mes mielai padėtume tai daryti. Komisar. Labai ačiū gerbiamas komisarą, toliau Peter Ješek. Ačiū pirmininkė. Būtų įdomu sužinoti, Kaip Jūs vertinate valstybių narių įgyvendinamus ES teisės aktus tuose srityse, apie kurias kalbame? Ar Jūs ėmėtės kokiu nors konkrečių žingsnių nuo savo darbo pradžios, kad sustiprintumėte įgyvendinimo valstybės narėse kontrolę? Ar komisija turi pakankamai išteklių siekiant užtikrinti, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir vykdomi valstybės narėse. Tai būtų pirmieji klausimai tokie. Taip pat e, galbūt galėtumėte detaliau išdėstyti naują iniciatyvą dėl mokesčių patarėjų. Ar yra rengiama naujų kokiu nors iniciatyvų artimiausioje ateityje? na, galbūt ir tolimesnėje ateityje. Ir pagaliau 2013 metais jūs parašėte laišką kartu su jūsų partneriais, ministru, finansų ministrais, būtent komisijai, prašydami įsteigti ES FATKA. Ir ar jūs manote, kad direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje yra tokio pabudžio e, institucija, ar yra kažkokių skirtumų ar panašumų, nes JAV e, FATKA yra gana griežtas ir veiksmingas instrumentas. Labai ačiū, mielas kolega, dabar žodis komisarui. Thank you. I, I... Ačiū, aš nurodžiau savo tarnybams, kaip jūs prašote atidžiai E, patikrinti, kaip įgyvendinami, e, įgyvendinami teisės aktai susijęs su mokesčiais, mokesčių vengimu, visais atvejais, kur valstybės naras nepranešė apie teisės aktų e, perkelimą į savo teisės sistemą, komisija pradėjo pirmąją pražydimo procedūrą, tai yra pasiunčiami pirmiausiai formalūs laiškai 309 atvejais, aš e, jų visų detaliai nedėstysiu, kadangi laiko neturime, tačiau jūs turite informaciją apie mūsų įspėjimus. Dauguma valstybių narių pranešė apie tos veiksmus, kuriuos, kuriuo jos ėmėsi. Tačiau dėl 12 valstybių narių dar kai kurie veiksmai nepradėti. Šio pirmo patikrinimo rezultate komisijos tarnybos įvertins, ar tos direktyvos teisingai gyvendamos nacionalinėje teisėje. Ir čia komisija papildomai šešioms valstybėms narėjams uždavė klausimų dėl e, atitikties. E, tie atvejai jau užbaigti analizuoti ir e, informacija yra prieinama. Dėl DAC2 dar yra aiškinamasi, tik tai, tai keletas pažeidimų yra nustatyta. Kaip matote, mes išsamei tikriname situaciją ir tai duoda rezultatų, nes valstybės narės e, e, greitai pakoreguoja savo teisės aktus pagal mūsų reikalavimus. Darbas vyksta, e, viskas yra kontroliuojama, informacija yra prieinama ir einama teisingų kelių. Toliau mes E, mes esame nacionaliniams mokesčių administracijoms pateikę pakankamai informacijos, kad jos galėtų kovotų su mokesčių vengimu. Tačiau norime e, dirbti su tomis, tos, tomis šalimis ar tais tarpininkais, kurie e, palengvina lengvimą, vengimą mokėti mokesčius. Ir mes žinome, kad yra organizacijų, kurios bando teisę tai padėti įmonėms išvengti mokesčių mokėjimo. Bandome kovoti su tokia praktika. Trys Europos Sąjungos e, šalis e, numatė prievalę tarpininkams pateikti visą informaciją. Komisija čia dalyvauja irgi ir pasiūlėse naują direktyvą dėl skaidrumo taisyklių e, patobulinimo, dėl tokios informacijos teikimo ir Šis komitetas taip pat turbūt prisidės prie to, kad ta direktyva būtų kaip galima greičiau įgyvendinta. Dėl FATKA e, skaidrumo standartai gyvenami tarptautiniu lygmeniu. Komisijos, e, komisija yra pasirengusi palaikyti dialogą su trečiosiomis šalimis ir renkti pasaulinį dialogą dėl griežtesnių paskatų e, įtraukti tas e, jurisdikcijas, kurios nedalyvauja. Labai ačiū, be abejo. Mums labai, mums labai norėtųsi išgirsti, e, kokios šalis, konkrečiai kokios šalis pateikė pasiūlymus dėl tarpininkavimo. Dabar pasisakys frakcijų atstovai, visų pirma profesorius Darijus Rozatė šią papę. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote pas mus, ačiū už pateiktą informaciją. Turiu du klausimus. Pirmasis dėl priklausomų, taip vadinamų, ES valstybių narių teritorijų. Renkėme klausimus šią temą anksčiau šią savaitę. Atrodo, kad nemažai valstybių narių teigia, kad jos nekontroliuoja pilnai priklausomų teritorijų mokesnių režimų. Jeigu tos teritorijos yra e, geografiškai Europoje ar už jos ribų. Tai yra Lamanšo salos, Karibų teritorijos, kurios yra kontroliuojamos Niderlandų, Junktinės karalystės, Prancūzijos ir taip toliau. Klausimas yra toks. Kokiu mastu komisijai yra žinoma, kad vyksta procesas, kuomet pelnas perkeliamas į tas teritorijas dėl mokestinių priežasčių ir tai vyksta plačių mastų Europoje ir jau gana seniai. Ir ką galima padaryti, kad būtų galima priversti atitinkamas valstybės narės galvoti apie tam tikrus teisinius pakeitimus, kad būtų išvengiama tokios žalingos netitikties, kalbant apie mokesnius režimus tarp tų teritorijų, kurios yra priklausiusios anksčiau tai valstybei ir kurios netgi formaliai yra ES dalis. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, tai ar galime ką nors padaryti čia, ar esame privers, būsime priversti toleruoti tokią situaciją. Ir antras klausimas, labai trupai, dėl paskutinės teisėkuros iniciatyvos, e, kuri dabar jau yra parlamente. E, kai kurios šalis e, reiškia susirūpinimą, kad ši iniciatyva gali priversti atskleisti komerciškai jautrę informaciją. Ir čia yra ne, du veiksniai, kurie svarbus. Tai yra ne ES įmonių duk, ne, filialai ar dukterinės įmonės bus priverstos perkelti tas dukterinės įmonės į kitas šalis Ir toliau investicijų srautai iš tokių šalių kaip JAV, Japonija, Kanada bus mažesnis. Na ir antras potencialus poveikis yra tai, kad tai gali pa, pa, pakirsti e, BPO standartus. Tai yra BEPS 13 veiksmas, kuris buvo pasiektas po ilgų darybų. Tai gali tapti pretekstu kai kurioms valstybės narėms pasitraukti iš šio sustarimo. Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę, kiek e, šie e, klausimai buvo keliami susitikimuose su amerikiečių draugais. Ačiū, e, panai Rozatė. Dėl teisėkuros klausimų šią savaitę jau vyko klausimas, o dabar žodis komisarui. Daug klausimų, mažai laiko jiems atsakyti, tai Pabandysiu labai telegrafiškai. Visų pirma, dėl pirmo klausimo. Mes puikiai suprantame jūsų keliamą klausimą. Viena vertus eina kalba apie e, listingo procesą, kitas dalykas yra elgesio kodeksas. Ir mes turime mm, specifiškai žiūrėti kai kurias jurisdikcijas, kaip uh, pavyzdžiui, Džerzio sala, mano sala ir taip toliau. Ir aišku, kalbant apie gerą elgesio kodeksą, mm, tas darbas atitinkamai pritaikomas, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir, ir šiais specifiniais atvejais. Tai aišku, nusipelno ypatingo mūsų dėmesio. Dabar dėl uh, E, viešų ataskaitų už kiekvieną valstybę atskirai. Na, tai yra vienas iš esminių tokių reikalavimų. Kai komisija pasiūlė skaidrumą šio klausimu, viešumą, atlikome poveikio įvertinimą, viešas konsultacijas ir kėlėme klausimą būtent dėl to galimų prieštaravimų, pavyzdžiui, dėl skaidrumo užtikrinimo ir dėl, kaip jau sakiau, to abipusiškumo su JAV, pavyzdžiui, e, su e BPO, Anželgūrija, ką mes mes aptarėme. Aišku, valstybės narės turi atlikti savo, atlikti savo darbą, mes atliekame savo darbą. Aš esu tikras, kad yra tam tikrų, aišku, ribų, ką mes integravome į savo pasiūlymą ir ko, ko laikomės tų ribų, tai tikrai tų prieštarų tikrai nėra ir tą skaidrumą galima užtikrinti be problemų. Aišku, Europos parlamentas galiausiai nuspręs. Uh, Tai aišku, mūsų ta religija, kaip galima pasakyti, ir, ir plačios diskusijos vyko ir mes tikrai matome labai platų skaidrumo reikalavimo palaikymą. Aš manau, kad mes galėsime dirbti su taryba to klausimo, bet tai nebus lengvas uždavinys. Jūsų pozicija teigiama, neigiama. O, o, E, visą tą reakciją, o komisija mes tikrai dirbame šiais šios skaidrumo klausimų toliau. Ačiū, komisarė. Vakar mes svarstėme pakeitimus ir tapo akivaizdu, kad ir Europos parlamentui bus sunku rasti bendrą poziciją šiuo klausimu. Klausimu ir aišku, reikėtų orientuotis į BEPS. Kalbant apie teritorijas, tai čia uh, Noriu paminėti, kad iš viso yra 33 ES valstybių narių teritorijos, kurios yra įtariamos kaip mokesčių rojai. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Ir aš prašyčiau tam skirti daugiau dėmesio. Toliau Paul Tank, SND frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Uh, Vakar Europos parlamente įvyko pirmas klausimas dėl CCCTB. Ir įvyko diskusija. Iš esmės, ko gero, buvo pritarta Europos parlamento pasiūlymui. Buvo diskutuota apie tai, kad galima būtų parengti europinį atsaką dėl CCCTB. Norėčiau išgirsti, ką manote apie tai jūs. Trump administracija e, pasiūlė e, sumažinti mokesčius iki 15 procentų ir siūloma pereiti prie teritorijų e, pagrindų suformuotos sistemos. Kaip jūs vertinate tokį Trumpo administracijos žingsnį ir kaip manote, ar šiuose lenktynėse uh, CCCTB būtų tinkamas e, Europos atsakas. Dabar dėl konsultacijų mokesčių klausimais. Noriu jūsų pasiteirauti. Kaip jūs manote, kas vyksta valstybėse narėse? Yra EBPO 12 veiksmas E, dėl to, kad ES valstybės narės turi privalomai atskleisti kokią, e, kai kurią informaciją. Ar mano, matote jau dabar kažkokių tai iniciatyvų iš valstybių narių pusės? Tai gali būti svarbu, nes, e, kaip sakoma, pasiūla sukuria savo paklausą. Ačiū, mielas kolega. Iš tikrųjų labai aktualus toks klausimas e, kaip konsultacijos mokesčių klausimais. E, iš viso, kai kilo Luxemburgo skandalas, į tą e, skandalą buvo įspainiusios 403 firmos, tarp jų 100 bankų, bet tik 73 buvo pat, patraukti atsakomybėn ir iš 300 mokesčių konsultacijų firmų tik viena Ačiū. Noriu pažymėti, kad JAF yra viena iš stipriausių mūsų partnerių ir sąjungininkių. Tai to turėtumėm nepamiršti, atlikdami bet kokias korekcijas. Prieš porą savaičių buvau nuvykęs į JAF, susitikau su vairiais lyderiais, taip pat ir Kristin Legard, taip pat kitais iškiliais asmenimis ir sakiau, kad E, Europos komisijai labai rūpi santykiai su JAV, mes turėtumėm e, daryti skirtumą tarp trumpalaikių pareiškimų ir ilgalaikės JAV vykdomos politikos. Mes praeisą savaitę kalbėjome apie įmonių pelnų, pelno mokesčio reformą Dabar tas mokestis sudaro 39 procentus, tai yra žymiai aukštesnis mokestis negu kad ES valstybėse narėse, kur jis yra apie, apie 22 procentai vidutiniškai. Mes kalbėjome ir apie mokesčių slėpimą bei mokesčių vengimą. Priemen, priemėm domen e, e, praėjusią savaitę pateiktą e, JAF administracijos pareiškimą apie mokesčio reformą. Uh, Manau, kad buvo išvengta pats, išvengtas pats blogiausias scenarius. Tai buvo tam tikras e, mokestis susijęs su JAV pasieniu. Turiu pasakyti, kad kalbant apie įmonių pelno mokestį, tai geriausia būtų ir toliau stengtis įgyventinti BEPS. Apie tai buvo kalbėta ir didžiajame 20-uke su kitais ES partneriais ir taip pat reikėtų siekti gyventinti CCCTB. Aš manau, kad ši mokesčio bazė tai yra pats geriausias mūsų atsakas, norint stabilizuoti mokesčio bazę. Kalbant apie tarpininkus, kaip jau sakiau, mes birželio mėnesį ketiname pateikti pasiūlymą dėl mokesčių konsultantų ir tarpininkų. Dar svarstame, ar reikėtų sankcijų tiems, kas nesilaikys naujųjų taisyklių. Uh, Na ir aš pasisakau už sankcijas. Ačiū komisarė. Toliau ekar vardu e, profesorius Pertliuka. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė už tai, kad pas mus atvykote. Europos komisija atvykusi į komitetą, kur kalbama apie kovą su pinigų plovimu, uh, sakė, kad e, reikia daugiau e, informacijos institucijoms, reikia didesnio skaidrumo. Bet taip pat svarbu turėti ir pakankamai išteklių šiai informacijai apdoroti. Aš susidariau tokį įspūdį, kad labai trūksta išteklių Žinau, kad daugelie valstybių narių, jeigu kyla kažkoks įtarimas, tai pagal egzistuojančias taisyklės apie tai turi būti informuojama. Tačiau tik apie vienas procentas tokios informacijos yra iš tikrųjų apdorojama, Taigi, jeigu kyla kažkoks tai įtarimas, tai vis tiek 99 procentais atveju nieko neįvyksta, nes trūksta išteklių viską gilintis. Ir aš manau, kad čia yra akivaizdus prieštaravimas tarp mūsų daromos prielaidos, kad vykdant nusikalstamą veiklą e, yra plaunamos triženklės milijardinės sumos. Antra vertus, valstybės narės neturi pakankamai išteklių tokiom, tokiems atvejams tirti. Reikėtų užtikrinti gausesnius išteklius tokiems atvejams tirti. Ar jūs irgi tokį prieštaravimą išvelgiate, ar galite jį paaiškinti? Ir trečia, ką galėtų padaryti Europos komisija ir Europos parlamentas tam, kad uh, padėtų šią problemą spręsti. Ačiū ponui Liukė. Toliau gerbiamas komisaras, prašom. Šiauksmu konstatuoju, ne visada taip yra, kad mes sutarėme, ponė Lukė, a, ypač dėl to, kad absoliučiai būtina kovoti su mokestiniu sukčiavimu mokesčių slėpimu. A, Manau, kad tokiam bendram konstatavimui pritars visos frakcijos, taip pat ir tą idėją, kad mes visi pritarėme tam, kad Europa, kurią daug kas kritikuoja, yra ne vien, ir, ne vien tik reikalinga, bet ir naudinga. Ir tai yra būtent tas naratyvas, kuris reikalingas kalbantis su mūsų piliečiais, nes tikrai tai puikiai rodo, kokia yra naudinga Europa. Uh, Jūs keliate tikrą problemą ir reikalingas tikras atsakymas. Uh, Gal nereikia tiek daug to akcentuoti, tačiau galiu pasakyti, kad prieš būdamas komisaru aš buvau dviejus metus savo valstybės Prancūzijos finansų ministras. Ir aišku, dėl įvairių priežasčių nu, siekiau pradėti labai plačių užmojų programą kovoti su mokesčių sukčiavimu ir slėpimu dėl politinių, moralinių visų priežasčių. Nes iš tikrųjų tai labai svarbu, sprendžiant ir valstybės deficitą deficitą ir mm, absoliučiai būtina kovoti su to kiekvienais metais Prancūzijoje. Dabar, aišku, aš jau nebe to situacijai, bet tuomet, kai dirbau Prancūzijoje, apie 2 milijardus mokesčių mm, būtų buvę galima surinkti, išsprendžiant mokesčių slėpimo ar sukčiavimo problemą. Uh, Tai iš tikrųjų mes turime dirbti labai glaudžiai bendarbiaudami su valstybėmis narėmis, kuriant, kuomet tai reikalinga, ar gerinant mm, administraciją finansinius gebėjimus kovoti su uh, mokesčių slėpimu dar efektyviau. Ir mes ir, ir fin, turėjome ir seminarą mm, fiskalinių e, klausimų srityje, dėl informacinių technologijų e, įdėgymo, analizavome naujas technologijas, kurios labai svarbios, būtent sprendžiant e, aktualius klausimus. Ir aš tai pritariu Jums, kad mes turime labai aiškiai pasakyti valstybėms narėms, kad uh, tai ir jų pareiga, ir tai atitinka jų interesus stiprinti savo administracinius gebėjimus, kad būtų galima geriau surinkti mokesčius ir geriau kovoti su mokestiniu sukčiavimu ar mokesčių slėpimu. Ir manau, kad tą žinią tikrai turime visi siūsti. Labai ačiū. Aš darau prielaidą, kad komisija turi tokių duomenų ir galbūt e, tuos duomenis galėtų gauti ir valstybių narių institucijos. Toliau e, Maita Ruiz, Alda frakcijos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė e, komisarė Moskovičiai. Aš tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad jūs įvardinate konkrečią sumą skirtą kovai su mokesčių vengimu kiekvienais metais. Iš tikrųjų yra būtina prisimti politinę atsakomybę šioje srityje. Dabar dėl tų priklausomų teritorijų. Iš Panamos dokumentų paaiškėjo, kad daugelis įmonių, kurios slėpė e, mokesčius, tai yra tos 33 įmonės, buvo ne Junktiniai karalystėje priklausosiuose salose. Ir aš noriu pasiteirauti, kokias kompetencijas turi čia Europos komisija. Uh, Ir dar noriu pastirauti dėl CCCTB. Gal galite pateikti daugiau informacijos ir apie CCTB. Kodėl vien, vien, vienams valstybėms narėms tai yra aktualu, kitos, kitų šis klausimas nedomina. Ačiū, dabar žodis komisarui, šį kartą jums suteikėme daugiau laiko. Finalement, assez turi kiek daugiau gal laiko, bet atsakymas kaip ir visiškai paprastas. Mes susidurėm su tokia situacija, kur yra tokios, na, dvi dalys. Arba kalbame apie teritorijas už ES ribų ir čia mm, šiuo atveju eitų kalba apie listingo um, procesą. Aš jau sakiau, mes pradėjome, mes norime, kad uh, būtų laikomasi terminų ir kad tas užmojas būtų įvykdytas, pasiektas. Aš noriu dar kartą pakartoti, kad aš esu kol kas pakankamai patenkintas tuo, kaip tas procesas juda į priekį ir pakankamai optimistiškai vertinu uh, galimybę sukurti tokį pirmą paneuropinį sąrašą mokesnių rojų su galimomis sankcijomis ir taip toliau. Dabar kitas atvejis, jeigu eina kalba apie teritorijas, kurios yra ES viduje, kurios gali turėti gal kažkokių konkrečių specifinių statusų vienos ar kitos valstybės atveju. Čia jau eina kalba apie mūsų bendrijos teisino ir mūsų taisyklių taikymą. Jos turi būti taikomos. Aišku, tos ta situacija gal bus kiek e, sudėtingesnė, jeigu viena valstybė narė išstos vis tik tai iš ES, tuomet mes turėsime svarstyti tą situaciją visi kartu. Čia aš norėčiau pridurti ir tarpininkų klausimą. Tie finansiniai tarpininkai, kurie veikia tose teritorijose, irgi bus jų klausimų, bus atitinkamai irgi pasisakyta mūsų dokumentuose, kur, kuriuos parengsime tuoj, būtent dėl to, kaip jie galės e, vykdyti savo veiklą trečiųjų valstybių jurisdikcijoje. Oh, Miguel Urban Crespo. Eh, gracias, presidente. Gracias, señor comisario. Eh, ayer mismo. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisarė. Ispanijoje yra septyni, buvo areštuoti septyni Santander ir Pariba e, bankų vadovai, nes jie padėjo politikams plauti pinigus. Ir paaiškėjo, kad tarptautiniai bankai ir turto valdytojai tikrai aktyviai dalyvauna tokiuose e, procesuose, e, kai yra tiesiog išplaunami mokesčių mokėtojų pinigai. Ir čia akivaizdu, kad tam tikras vaidmuo tenka ir mokesčių konsultantams. Jūs sakėte, kad reikia prieš juos imti uh, imtis sankcijų. Aš norėčiau sužinoti daugiau, ar tokios sankcijos bus tik tais kosmetinio pobūdžio, ar iš tikrųjų jūs bandysite problemą pašalinti. Turime pagalvoti apie tai, ko nori piliečiai. Piliečiai neįtin tiki Europos komisiją, nes jau buvo nemažai tokių atvejų, kai komisija viską pasižiūrėjo pro pirštus. Štai, pavyzdžiui, LuxLeaks skandalas, ar Junkeris nebuvo su juo susijęs. Uh, Prisiminkime ir kitus atvejus, pavyzdžiui, Baroso ir jo patariamą veiklą Goldman Sachs. Iš tikrųjų, būtina imtis ir e, konsultantų. Taigi aš noriu pastarauti, e, apie kokias sankcijas jūs mastote. galbūt turėtumėt matyti, kad tokie konsultantai privalėtų atskleisti profesinę paslapti arba nebesilaikytų konfidencialumo prievalės. Ir dar noriu pastirauti, ar sankcijos būtų taikomos europinių lygmenių, ar pačios valstybės narės tuo turėtų pasirūpinti. Na ir galiausiai dėl informacijos registro. Gal ir jie pasitarnautų e, tam, kad būtų galima antraukti tokią neteisėtą verslo veiklą. Uh, Ačiū, komisarė, jūs tik pažadėjote, kad pateiksite tokį pasiūlymą, štai dabar prašom viską ir sukonkretinti. Pagal apibrėžimą, kol direktyva dar nėra pasiūlyta kolegijos, tai, na, aš negaliu užbėgti už akių ir prognozuoti, kokia bus jos situacija. Mm, po to, kai komisija pateiks. Dėl tarpininkų ir mokesnių rojų mes, kaip ir jūs, ir Europos parlamentas teisingai atkreipė ypatingą dėmesį į šį klausimą, kad iš tikrųjų tai yra didžiulis iššūkis ir galbūt galėsime tą situaciją išspręsti juridiškai, finansiškai, kas skatina mokesčių slėpimą, tai tikrai reikia išspręsti tą situaciją, reikia tikros skaidrumo ir atgrasimo priemonių sistemos. Ir aš manau, kad tikrai pana komitetas toliau dirbs to klausimu. Aš pirmininkė, jums tikrai pateiksiu visą informaciją dėl to, ką jūs, ko jūs prašėte ir anksčiau. Aš noriu čia tiesiog paminėti tris principus, e, dėl kurių mes dirbame, dėl taksut e, būtent. Mes norime apimti e, visus tarpininkus, visas profesijas, visas specialybės, kurios gali būti susijusios su to klausimu, ne vien tik tai finansinių tarpininkus. E, mes norime visus galimus mokestinio optimizavimo variantus apimti. Aš manau, kad tai yra geresnis variantas, nes būtent tai leis uh, mums prisitaikyti prie situacijos, nes mes žinome, yra juridinių, techninių specifikų ir tikrai negalima apsiriboti vien tik tai e, tuo apibrėžimu, reikia plačiau pažiūrėti. Mes taip galvojame, kad tai bus geriau. Toliau mūsų pasiūlymų bus siekiama apimti visas jurisdikcijas. Pavyzdžiui, jeigu tarpininkai veikia trečiojoje kažkokioje jurisdikcijoje ir nesilaiko tų reikalavimų, tai mokesčių mokėtos privalės laikytis tų reikalavimų. Tai tokios būtų pagrindinės mūsų darbo ašis ir būtent dėl sankcijų taip pat tas klausimas yra keliamas. Klaš. Labai ačiū už paaiškinimą. Iš tikrųjų, e, šiandien jau galiu suprasti, kad bus labai plačios apimties jūsų pasiūlymas. Toliau žaliųjų frakcijos vardu Eva Žali. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad vykote pas mus. Aš nekantrai laukiu komisijos pasiūlymų dėl tarpininkų. Mes žinome, koks yra jų vaidmuo. Pana komitetas atliko tyrimą, kuris paskelbtas praėjusią savaitę dėl finansinių tarpininkų. Norėčiau paklausti, nu, paklausti, ar jūsų pasiūlymuose numatysite, kad būtų kalbama apie baudžiamą atsakomybę už mokestinius pažeidimus. Nes aš manau, kad yra Kai kur e, baudžiamųjų nuostatų kai kuriuose šalise užtenka, kai kuriuose ne. Todėl reikėtų kažką čia daryti. Kitas klausimas, man e, buvo labai malonu e, sužinoti, kad jų komisija išieškojo milijardą eurų esančių mokesniuose rojose. Aš norėčiau sužinoti, kokios čia buvo institucijos, kurios tą milijardą eurų slėpė e, mokesčių rojuose? E, kokiais būdais užkirsti tam kelią? Ačiū, ponė vicepirinkė. Prašom, komisarė. Du klausimai. Dėl tarpininkų. Labai svarbu, kad e, tarpininko apibrieštis, sakyčiau, apimtų visus, kurie teikia tam tikras profesinės paslaugas, nes jeigu ne, tai tuomet e, atsirastų spraga teisės akte. ir taip kai kuriems tarpininkams būtų lengviau dirbti. Dėl iniciatyvų, kurio buvo imtasi neseniai, dėl priemonių, pavyzdžiui, dėl mokestinio mokesčių vengimo, tai komisija teikia e, pirmenybę tam vadinam, tai vadinam kietajam, kietai teisai, o ne minkštai teisai. Ir mes taip ir e, dirbsime. Kai dėl skaidrumo finansinių tarpininkų, manau, kad visos mokesčių institucijos padarė jau savo išvadas. Ir šiuo metu mes nenumatome E, čia baudžiamosios atsakomybės, kai dėl tos atskleistos informacijos, kurią minėjote, aš dar neturiu paskutinės informacijos, tačiau va, to man ją pateiks, aš ją jums pateiksiu. Tiesiog e, Bank, Europos investicijų bankas e, turi geriau e, e, reguliuoti, geriau kontroliuoti bendrijos lėšas ir kaip jos panaudojamas. Nes Europos investicijų bankos tikrai turi būti budresni kontroliuodami ES lėšas. Mano siekis kaip komisario būti lyderiais šioje srityje. Aš žinau, kad ponia Žolį, jūs e, visada esate nepatenkinta mano atsakymais, bet mes norime rodyti pavyzdį ir komisija, kuri dalyvauja investicijų banko valdyme, visada laikosi pozicijos, kad būtina, kad tos teritorijos, kurios gauna Europos lėšas, laikytųsi geros mokesčių valdysenos e, politikos. Dėkojame Jums už Jūsų pagalbą, tobulinant įstatymus, ypač EFSI finansinį reglamentą ir visus kitus teisės aktus e, su to susijusius. Bet ačiū, kad uždėt, už uždavėte šį klausimą, kuris e, leidžia kelti klausimą dėl Europos institucijų e, lyderystės e, mokesnėse klausimuose ir jų moralinė ir politinė atsakomybė. Labai ačiū, FDD frakcijos atstovų salėje nematau, tai dėl to aš suteikiu žodį Barbarai Kefil. Um, Kapel. Uh, E, e NF vardu. Ačiū. Gerbiamas komisarė, dėkoju, kad pas mus atvykote. Turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl mokesčių oazių ir juodojo sąrašo. Antras klausimas bus susijęs su mokestiniu teisingumu. Jūs sakėte, kad iki šių metų pabaigos turi būti sudaryti e, juodieji sąrašai. Tai yra vienas iš komisijos prioritetų. ECOFIN ministrų taryba iki metų pabaigos tokiam sąrašui taip pat turi pritarti, mes to tikrai tikimės. Ir mes tikimės, kad bus apibriežti tinkami kriterijai, kurių pagrindų tas sąrašas bus sudaromi. sudaromas. Yra EBPO kriterijai, ar komisija taikys kažkokius savo kriterijus. Galbūt vienas iš tokių kriterijų turėtų būti skaidrumas, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Uh, yra ir daugiau kriterijų, kuriais, ko gero, reikėtų vadovautis. Kai buvo e, diskutama apie e, direktyvą skirtą kovai su pinigų plovimu, buvo klausta, kodėl nebuvo atsižvelgta į Panamos skandalą. Aš noriu jūsų pastirauti, ar yra kažkokių tai konkrečių kriterijų, kuriais vadovaujantis kandidatai ar potencialios šalis uh, turėtų būti vertinami, ar jie pateks į juodąjį sąrašą ar ne. Ir dabar dėl pranešimo apie ataskaitas apie atskiras šalis. Ar gali būti apsukta e- e- įrodinėjimo pareiga dėl traukimo į juodąjį sąrašą? balandžio 7-8 dieną ECOFIN ministrus taryba sakė, kad reikia rasti tinkamą pusiausvarą tarp įvairių pasiūlymų, kaip kovoti su e, mokesčių vengimu ir kaip vis dėlto užtikrinti tinkamą teisinį saugumą ir iškumą. Pirmininkaujantį Maltą sakė, kad ateitie reikėtų pagerinti pusiausvyrą. Kaip Jūs vertinate šį pirmininkaujančios Maltos darbinį dokumentą? Kaip manote, ar tas dokumentas gali tapti ir neproduktyvus, ypač dėl CCTB ir kaip bus nustatomas išimtis? Labai ačiū. To dokumento dar nesame gavę, tikiuosi, kad jį gausime. Žodis komisarui. Sur, euh, sur, sur la liste. Dėl sąrašo šiuo metu yra penkios ekspertų grupės, kurios čia dirba. Apie 30 žmonių, kurios analizuoja 52, 92 jurisdikcijas ir reikia budriai būti optimistams, atsargiems optimistams dėl to sąrašo sudarimo, kad jis būtų teisingai sudarytas ir tai būtų aiškus E, tie kriterijai trejopi. E, tai yra su BEPS susiję kriterijai, su skaidrumu ir e, mokestinė praktika. E, yra tam tikrų kompromisų, kurie mums atrodo priimtini. E, dėl pinigų plovimo, ponė Jūrova turbūt geriau galėtų e, kalbėti apie šios direktyvos e, detalės, tačiau galiu pasakyti, kad visa komisija puikiai e, suvokia visus iššūkius susijusius su parlamento keliamais klausimais E, kuris nerimavo, kad ne visos šalis yra įtrauktas. E, mes tai suprantame ir bandysime rasti geriausią kelią, kad rasti būdų, kad tokios neligybės neliktų. Ir trečiasis klausimas buvo dėl neoficialaus ekofino, neoficialaus e, ekofino tarybos Maltoje. Aš tuo metu buvau Vašingtonė. Na, mokestinis teisingumas neegzistuos, jeigu nebus e, konkurencingo, stabilaus pagrindo, taip pat stabilos e, teisinės aplinkos. Tai e, būtų žalinga visai situacijai. Tačiau nėra jokio prieštaravimo tarp teisinio stabilumo ir kovos dėl skaidrumo. Aš e, pasakyčiau, kad mūsų kova, e, kova už e, skaidrumą ne, nepakenks teisiniam stabilumui. O dėl įmonių mokesčių bazės tai yra būtent tas projektas, kuris turėtų užtikrinti tą stabilumą per ilgesnį laikotarpį ir kovoti su mokesčių vengimu. Tas stabilumas neturi būti pretekstas nekovoti su mokesčių vangumu. Tai ne tai jūs sakėte, bet aš norėčiau e, būtent e, tai pasakyti. Labai ačiū, gerbiamas komisarė, toliau Liudek Niedermayer EPP. Labai ačiū, kad atvykote. Aš e, apsiribosiu vienu klausimu, nes trūksta laiko, bet pirmiausia noriu pabrėžti, kad, kad galime didžiuotis pasiektą pažangą mokesčių klausimų srityje, ypač per e, vizitą JAV su pana delegacija mes galime palyginti savo pažangą su JAV. Toliau dėl FATKA buvo du klausimai užduoti. Žinau, kad e, situacija teisinė yra sudėtinga, nes dėl FATKA buvo daromasi su valstybėmis narėmis atskirai. Tačiau aš norėčiau, kad jūs gautumėte įgaliojimus iš valstybių narių ir tikrai pradėtumėte dėrėtis dėl apipusiškumo ir aiškių rezultatų. Klausimas yra e, paprastas. Čia klausimas susijęs su jūsų ir ponios Jūrovas e, darbo sritimi dėl e, dėl akcijų nuosavybės ribų. Šiuo metu manoma, kad 20-25 procentai yra per didelė riba. E, mes manome, kad turėtų būti mažesnė riba. Ką Jūs manote apie tai? Ačiū už trumpą klausimą. Prašom, komisarė. Kaip... Ačiū ponė Nidermajer už mūsų darbo įvertinimą. Aš manau, kad Žinoma, tai yra mūsų gero bendradarbiavimo dėka. Dėl fatka, manau, kad direktyva DAC 2, kuri įgyvendina bankų slaptumo e, draudimo užbaigimą, būtų ta priemonė, kuri užtikrintų na, skaidresnę finansinę informaciją jos teikimą. Kaip aš jau sakiau, šis teisės aktas jau pas mus egzistuoja ir panašiai ir panašios nuostatos ir pasaulyje mastu egzistuoja komisija renks ataskaitą iki 19 metų dėl šios sistemos veikimo. Ir būtent šiame kontekste mes galėsime įvertinti, ar reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, e, stip, didinti nuobaudas jeigu nesilaikoma tų prievalių iš atitinkamų subjektų pusės. Manau, kad šiuo metu nerealistiška kalbėti apie įgaliojimus daryboms su JAV. Pagal esamus susitarimus su valstybinėmis narėmis šie klausimai bus išspręsti. Bet aišku, mes sieksime būsiškumo e, apskritai. Dėl tikrųjų savininkų prieiga prie šios informacijos yra reikalinga, kad būtų kovojama veiksmingai su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Komisija siūlys pakeisti pinigų plovimo direktyvą, kad mokesčių institucijos galėtų gauti tikrųjų mok, e, savininkų informaciją pagal centrinių, iš centrinių registrų, o jie turėtų būti tarpusavėje sujungti visoje Europos Sąjungoje. Tai atsakymas iš principo būtų taip. Tačiau iš pastarųjų diskusijų aiškėja, kad e, ta prieiga prie informacijos nėra aiškiai nurodyta, jei nekalbama apie nusikaltimus. Tai reikės kreiptis kai kurias valstybės narės, kad tokia informacija būtų teikiama. Ir jeigu taip siaurai bus traktuojama, tai galbūt reikėtų numatyti sistemingą prieigą prie tokios informacijos, bendradarbiaujant mokesčių klausimais, o ne e, pagal e, pinigų plovimo direktyvą. Tuomet būtų galima nurodyti svarbiausius tokius elementus, kurie galėtų leisti ide, e, identifikuoti fizinius asmenis, Tačiau, kad būtų galima pasiremti esamą e, sistemą, turėsime palaukti, kol taryba ir parlamentas pabaigs darybas prieš peržiūrint, e, prieš analizuojant reikia tolesnių pasiūlymų. Ačiū, ponia komisarė. Žvelgiu į laikrodį, sakiau, kad posėdis truks iki 10.30. Jeigu turite dar keletą e, papildomų minutėlių, tai galima šiek tiek pavėlinti koordinatorių posėdį ir išklausyti dar keletą klausimų. Emanuel Morel. Ačiū, ačiū komisarė, kad atvykote pas mus ir kad dirbate dėl mokesnio teisingumo. Jau buvo du klausimai um, iškelti, bet aš norėčiau dar patikslinti juos. Uh, Dėl ataskaitų už kiekvieną valstybę atskirai viešumo mes galvojame, kad tai gali pakeisti situaciją. Mes prisimename mūsų diskusijas ir galutinius komisijos pasiūlymus, kur buvo pasakyta, kad na, galiausiai e, turime tik tai Europos bazė ir mokesnius rojus, kas yra Europos sąrašose. Mes norime, kad būtų viešas ataskaito dėl visų e, fiskalinių režimų, na, nes paskui sistema gali būti pernelik neskaidri. Problema, kai, aš, kai jūs kalbate apie um, mokestinius rojus, tos sąrašas, jūs, jūs gana optimistiškai apie tai kalbate. Na, aš pats uh, vis tik tai pasisakyčiau ne taip optimistiškai. Mes iš tarybos girdime įvairius um, tokius pasisakymus dėl tų mokesnių rojų sąrašų, kad, na, pavyzdžiui, nulinis procentas mokesčių, sakykime, jau nebėra pakankamas kriterijus įtraukti kažkokią tai jurisdikciją į sąrašą. Girdime įvairių kitokių tokių pareiškimų, kurie situaciją daro sudėtingesnė, o mes turėjome labai plačių užmojų parlamentas, o taryba, kaip tai bandoma, atrodo, tos mūsų plačių užmojus, užgneušti, kaip tai e, supinti tą visą situaciją dėl mokestinių rojų sąrašų. Antras dalykas, mes kalbėjome daug apie um, fiskalinį teisingumą ir aš norėčiau pasakyti, kad čia rimta problema, pavyzdžiui, tai, kas yra mok, įmonių sumoky, sumokami mokesčiai vis labiau ir labiau atitolsta nuo realiai surinktų mokesčių. Tad tos dvi situacijos visiškai skirtingos darosi ir mūsų komitetas daug ką jau yra siūlęs ir dėl, dėl kovos su mokesčių slėpimu, direktyvos įgyvendinimo, dėl minimalių, pavyzdžiui, ribų ir Dėl aksis, pavyzdžiui, galima sugrįžti, dėl, dėl minimalių mokesčių, kurios turėtų mokėti įmonės. Um, negalime sutikti su ta idėja, kad yra stambiosios kažkokios tai tarptautinės kompanijos, kurios Europoje sumoka kiek? Gal vieną procentą, kartais net ir mažiau mokesčių. Tai yra baisu, man atrodo, ir Europos parlamentas nekartą tai, apie tai yra kalbėjęs. Labai ačiū dėl to pirmo klausimo. Aš buvau informuotas, kad jungtinė karalystė nuolat tiek prieš, tiek ir po Brexit prašys specialių sąlygų savo teritorijoms. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Prašom, gerbiamas komisarė. New Didžioji Britanija ir toliau vaidino tikrai pozityvų mm, vaidmenį, imantis iniciatyvos kovoje su mokesniais rojais, mokesčių slėpimu. Ir manau, kad reikėtų skirti, mm, kas yra mokesnis rojas. Mokesnis rojas, kas nesilaiko mm, nustatytų e, mokesnių tais, fiskalinių taisyklių. O konkurencinga teritorija tai yra ta, kuri na, siekia e, taikyti palankius e, mokesnius tarifus. Tai aš manau, kad reikėtų skirti tuos dalykus. Ponas Morelka sakė du klausimai dėl mokesčių dabartinio rojo sąrašo, na, aš esu optimistiškai nusiteikęs, bet aišku, budriai stebiu tą situaciją ir dėl nulinio procento tarifo aš galiu pasakyti, kad tai yra pakankama priežastis įtraukti mm, valstybę į sąrašą, bet reikia žiūrėti, pavyzdžiui, kenksmingas offshoringas, kas tai yra, žiūrime, ar ta jurisdikcija laikosi skriningo proceso reikalavimų ir tuo met jau žiūrima į tam tikrą laikotarpį, kokia yra daroma pažanga kovos su mokesniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu dalykais ir tuo met žiūrime, ką daryti. Manau, kad tas listingo įtraukimo į sąrašą procesas yra pakankamai patikimas ir, ir tikrai geras. Dabar dėl Antro klausimo, man atrodo, čia kaip ir yra aiškus dalykai. Aš nuo pat pradžių, aš galiu pasakyti, kad ne kartą aš jau ak akcentavau nuo pat pirmos dienos, kai pradėjau dirbti uh, komisijoje, aš visuomet pasisakiau labai aiškiai dėl ataskaitų už atskiras valstybės pateikimo viešai. Ir man atrodo, viskas yra aišku, tai yra esminis dalykas. Uh, kad galėtumėm pasiekti tos pažangos, šio klausimu reikia Europos parlamento didžiulio spaudimo, nes tai yra didžiulis mūšis, aš neslepiu to, aišku, yra daug tokių, kurie, na, rezervuotai žiūri į šį klausimą. Dabar dėl faktinio mokesčio surinkimo, na, reikia pasakyti, kad jeigu kalbi, pavyzdžiui, apie CCCTB, trūksta to politinio apetito siekti bent jau minimalaus mokesčių tarifo ES. Čia yra tikrai kai, iš kai kurių valstybių narių labai toks, na, rezervuotas požiūris, pasipriešinimas ir mes norime vis tik tai siekti tokio tarifo. Ir jeigu mes norime to pasiekti, tai aš nežinau, kad nebūtų kontraproduktyvu tai e, dirbant kitose srityse, dėl to, ką mes norime pasiekti kitose srityse, jeigu mes tikrai akcentuosime šį, šį klausimą. O dėl to nulinio proceso ir kas yra daroma, komisija aiškiai žinote ir kai kas galvoja, kad e, mokesniai klausimai yra valstybės reikalai ir e, na, aš nežinau, kiek tai galima būtų gal, svarstyti kaip normalius dalykus. Labai ačiū. Toliau Nunio, Nuno Melio ir paskui Raymond Finch ir dar du spontaniški pasisakymai. Tuo ar baigsime kalbėtojų sąrašą, jeigu komisaras neprieštarauja. Tik du norėjo spontaniškai pasisakyti, ar ne? Kolega Melo. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš Visų pirma, norėčiau pasitirauti, ką manote apie įvairių e, verslo centrų skaidrumą Europos Sąjungoje. Yra ir verslo centrų tam tikrose Portugalijos salose. Kaip vertinate jų teisingumą ir jų teisėtumą ir skaidrumą? Uh, Kalbant apie Portugaliją, mes Madeiroje turime tarptautinį verslo centrą, jis mums atneša daug pajamų. Mūsų valstybės skola yra didžiulė, jis sudaro 132 procentus nuo BVP. Kairieji kraštutiniai e, kraštutiniai kairieji pateikė pasiūlymą parduoti dalį Portugalijos skolos. Apie 30 procentų Portugalijos skolos turėtų apmokėti ES mokesčių mokėtojai. Na ir ta skola turėtų būti apmokėta nuo 15 iki 60 metų. Tai labai svarbu mano šaliai. Įdomu sužinoti, ką apie tai mano komisaras. Ačiū už tokį glaustą klausimą. Žodis komisarui. Prašom. Dėl Portugalijos teritorijų. De, de la transparence, je, je... Kalbant apie skaidrumą. Masyv. Uh, Euh, majeurs sur lesquels nous avons fait des kad tai, tai yra labai svarbus dalykas ir mes padarėme tikrai daug pažangos. Galima pasakyti, kad e, tikrai e, labai svarbus yra skaidrumas finansinių duomenų srityje dėl do, e, mokesčių inspekcijų sprendimų, dėl, dėl ataskaitų už atskiras valstybės visa ta spontaniška informacija, kuri pateikiama valstybių narių aktualiais klausimais, taip pat Elgesio kodeksas, na, aš, aš, aš jau sakiau, tikrai labai svarbu užtikrinti, kaip galima m, mm, sklandesnį prieimą prie reikalingų e, dokumentų, kad būtų galima realiai kovoti su mokesčių slėpimu. Uh, Na, aš nesitikėjau, kad bus toks klausimas, bet aš, aš e, kalbu apie tam tikrą skaidrumo revoliuciją. Aš manau, kad nesustosime ties to, kas pasiekta ir Europos parlamentas, ir valstybės narės. Jeigu kažkas nori mm, e, suvaidinti e, to stabdžio vaidmenį, tai yra, reikia turėti omenyje bendrą situaciją, ko siekia visuomenė. Ir, informa... Arba mes siekiame eksantę skaidrumo Arba mes turime ekspo skaidrumą ir tuomet mes kalbame apie skandalus. Man atrodo, visuomet kalbėti apie pavyzdinius atvejus, tai yra pirma mano minėta skaidrumo e, siekinėje siekti skandalų. Ir e, kai kuomet jūsų komitetas, aš manau, dirba būtent tą kryptimį irgi, tai Čia gal kiti klausimai jau būtų dėl fiskalinio skaidrumo, kai, kai eina kalba apie Luxemburgą, apie Portugaliją. Aš dar mažiau žinau tą situaciją. Mes dabar dirbame su Portugalijos valdžia kaip tik ir man atrodo, ir Portugalijos parlamentas turi labai atidžiai stebėti visą situaciją, kad būtų toliau mažinamas deficitas. Uh, Na ir galiausiai aš labai tikiuosi, kad ši valstybė galės tikrai labai sparčiai išeiti iš pervišinio deficito procedūros ir aš manau, kad tai iš karto parodys, kad tai yra naujas etapas jos europinių įsipareigojimų srityje. Tai tokia būtų mano hipotezė dėl skolos. Aišku, viskas daug delikačiau kitose valstybėse mm, matome vyksta diskusijos to klausimu, ne visuomet tos diskusijos yra lengvos Labai ačiū. Diskutuoti apie skolas turėtumėm kitų laikų. Dabar Raymond Finch, paskutinis iš mūsų įprastinio sąrašo. O paskui trys pasisakys spontaniškai. Tuo ar baigsime kalbėtojų sąrašą. Ačiū komisaru už tai, kad jūs tik ilgiau pas mus pabūti. Ačiū pirmininkė, komisarė. Jūs žinote, kad e, mes e, e, labai kovojame su komunistais. Buvo sakyta, kad ES turėtų aktyvu, irgi sukurti kažką panašaus į FATKA. Ar Europos komisija ketina kažką panašaus ir įgyvendinti? Kai kurios uh, E, e, finansų įstaigos nenori nieko bendro turėti su klientais iš JAV būtent dėl fatkos. Kaip Jūs manate, ar, e, ar vis dėlto mūsų piliečiams būtų geriau gyventi be fatką? Nežinau, kokią prasme Jūs tai sakote. Aš negirdėjau, kad komisija ar parlamentas priešintųsi tai. Bent jau prancūziškai aš e, išgirdau būtent e, tokį klausimą. Jeigu kalbam apie tai, kad visi turi sąžininkai mokėti mokesčius, tai negalima kalbėti, kad kažkas slėptų kažką savo kišenėse, o ir panašiai, o kiti mokėtų sąžininkai mokesčius. Na, taip. Mes e, apibrėžime tam tikras taisyklės, tačiau aš nemanau, kad tai prieštarautų skaidrumui ar ekonominiam efektyvumui, investicijoms ir skaidrumui. Mums reikia įmonių, kurios veiktų Europos Sąjungoje. Mes turime išlikti konkurencingą ekonomiką ir dėl to, dėl, kalbant apie tą dėgiamą mechanizmą, tai, tai jis yra, turėtų būti palankus įmonėms. Kalbame apie įmonių apmokestinimo bazę. Tai šis mechanizmas turėtų sumažinti mokesčius įmonėms, palengvintų E, naštą biurokratinę ir tai padėtų vengti taip pat ir mokesnio sukčiavimo. Ir aš kreipiuosi jūs, kad padėtumėte komisijai įtikinti valstybės narės na, dirbti šio klausimu. Tačiau yra trys jai. E, tai yra Tai taip, kai kalbame apie konsoliduotą įmonių mokesčių bazę, tai ten yra 3C, tai yra ir 3 e, angliškai, tai yra ir konsoliduota e, įmonių mokesčių bazė. Taigi, tai mums padėks pasiekti didesnio skaidrumo. Amerikiečių mokesčiai turi ekstraterritorialumo aspektą. Beveik Visos mūsų valstybės narės yra dvišalių pagrindų sutikusios bendradarbiauti ir manau, kad tas procesas tęsis. Ačiū, ponia komisarė. Dar trys po vieną minutę. Ir tuomet baigiame. Ana Gomes, vieną minutę. Kalbėsiu portugališkai, ponia Moskovisi. Ne, Trajetas, trojka kalba apie tai, kad 22 milijardai, kurie buvo pasiskolinti Portugalijos 11-14 metais pateko į mokesnius rojus. Prometas to domisi ir rūpinasi, ar komisija taip pat reikalauja informacijos apie tai. Ačiū Jums e, už informaciją apie PVM, kurią patikite, mums reikia jos daugiau. Norėčiau paklausti, ar ar Freeport kompanija, kuri dirba ir Ženevoje, ir kitur, ar ji tikrai susijusi su pinigų plovimu. Bernd Luk. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad leidote man, um, leidote dar kartą pasisakyti. Tikiuosi, kad uh, ir ateityje tai bus. Aš paprašiau dar kartą žodžio dėl to, kad jūs neatsakėte į mano klausimą, kodėl valstybės narės tyria tiek nedaug išteklių įtarimams tirti. Jūs pats buvote Prancūzijos finansų ministras. Ištiriamas tik vienas procentas tokių atvejų. Galbūt valstybės narės, kad tai tiesiog neapsimoka e, yra daugiau išleidžiama negu kad susigražinama. Gal komisija galėtų apklausti valstybės narės, kiek yra tokių sėkmingų atvejų, kiek yra susigražinama e, e, lėšų, e, kai yra ištirtas kažkoks tai atvejis dėl mokesčių slėpimo. Sl Koks, kokie yra administraciniai kaštai ir kokio dydžio yra išieškotos susigražintos lėšos? Ačiū. Louis Michel. Ačiū pirmininkė, visų pirma, buvau a, iš tikrųjų, kai ir dirbau vidaus reikalų klausimais Aš noriu pasveikinti Jūs labai, kad atvykote į mūsų posėdį užduoti du klausimus. Ar Jūs esate paskaičiavę, kiek yra nelegalios e, veiklos palyginti su legale, procentas koks yra, nes tai yra mm, svarbiausias, aišku, klausimas dažnai keliama šioje srityje. Toliau. Toliau ar galvojate apie bendrą apibrėžimą, kas yra mokesčių sukčiavimas, mokesnis optimizavimas, fiskalinio agresyvaus planavimo priemonės? Tai yra, kai dažnai yra taikomos uh, tokios savokos, kurių esmė yra realiai identiška, kai tiesiog yra siekiama pasinaudoti įstatymais, kad būtų galima susimažinti mokesčius. Ačiū. Na ir e, dabar paskutinis atsakymų raundas. Prašom, komisarė. Visų pirma, atsakysiu Anai Gomeš dėl Portugalijos klausimų ne vien tik tai dėl Portugalijos lasmo, ji iš Portugalijos, aišku, bet aš visiškai pritariu uh, jos išreikštam susirūpinimui, būtent dėl to ir jūsų komitetas dirba. Ir, ir komisija būtent sprendžia tuos klausimus. Uh, Dėl muitų, aišku, tas darbas irgi aktualus čia ir, ir aš esu atsakingas ir už muitus kaip komisaras, taigi mes stengiamės užtikrinti, kad mm, visi tie, e, mm, visas darbas būtų, apimtų visas rytis. Dėl to, ką panas Lukė sakė, dėl DAC direktyvos mes reikalavome statistikos ir. Mm, kokybinių duomenų būtent dėl to, koks poveikis yra padarytas. Ir mes tikime, kad ta informacija būtų ir viešai prieinama. Jūs pateikėte apskaičiavimus, kurie, na, aš, aš gal, opti, gal pesimistiškai vertinčiau, bet galima gal žiūrėti ir optimistiškai tam tikrą prasme, kad reikia didesnių investicijų iš valstybių narių. Mm, iš tikrųjų, nes tai yra labai svarbis rytis. Na ir galiausiai dėl Louis Michel klausimo. Aš labai dėkoju už jo padrasinimą. Šiame tame mes neturime uh, tokių uh, preliminarių paskaičiavimų. Uh, kiek yra, teisinių, teis, kiek yra teisėtų ir kiek yra neteisėtų tų tam tikrų na, susitarimų ar, ar praktikos vykdomos mokestinėje srityje. Ehm, mes būtent dirbame dėl finansinių tarpininkų. Dabar dėl ehm, mokesnio sukčiavimo, agresyvaus mokesčių planavimo, mokestinio optimizavimo, to, tų reiškinių bendro apibrėžimo. Na, mes suprantame, kokie yra skirtumai tarptų sričių, e, tarptų, tarptų reiškinių, pavyzdžiui, mokestinis sukčiavimas, tai yra tiesiog paprasčiausiai savo mokestinių pareigų nevykdymas, tai yra įstatymų nevykdymas. E, dabar agresyvus fiskalinis planavimas ar mokesinis optimizavimas gal atrodytų sinonimiški apibrėžimai, tačiau tai reiškia, kad yra naudojamasi esamais mechanizmais tam, kad būtų galima įmonėms, ypač tarptautiniams korporacijoms, be ne vien tik tai, kiek galima labiau sumažinti savo sumokamus mokesčius. Ir čia kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ar mokestinės bazės erozija ar pelno perkelimu. Visa tai, kas yra BEPS apibrėžimai, tai yra e, agresyvus mokesčių planavimas, viskas susiveda į tuos pačius dalykus. Ir mes galvojame, kad, na, Čia reikia papildomo darbo, kad tiesiog, kad aš, aš, aš neimprovizuosiu čia atsakymą per vieną minutę į tokį svarbų klausimą. Aišku, reikia daug tiksliau visus elementus apibriežti. Danke, Labai ačiū, gerbiamas komisarė. Komiteto vardu noriu Jums kuo nuoširčiausiai padėkoti už tai, kad Jūs su mumis pasilikote 16 minučių ilgiau. Mums susidarė toks įspūdis, kad e, tikrai esame um, labai glaudus sąjungininkai, kovodami su pinigų plovimu. Tai yra tikrai labai teigiamas ženklas. Galiu pritarti daugeliu kolegų išsakytų pastabų. Uh, Jūs e, pradžioje kalbėjote ir apie prieigą prie dokumentų. Mes šį klausimą toliau aptarnėsime koordinatorių sustikime. Jūs sakėte, esate pasirengęs vėl atvykti į šį komitetą, kai jau būsite pristatęs pasiūlymą dėl tarpininkavimo veiklos. Ačiū už tai, ačiū dar kartą, linkiu Jums sėkmingo darbo, tuo baigiu šį posėdį. Padarysiu penkių minučių pertraukėlę, o paskui prasidės uždaras koordinatorių posėdis. Prašau visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti koordinatorių posėdėje, per šią pertraukėlį išeiti iš salės. Dar kartą ačiū visiems.